Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man didelė garbė šiandien čia stovėti kaip vienam iš Žano Klodo Junkerio komandos narių prieš demokratiškai išrinktus Europos žmonių atstovus keisti nuomonėmis su jumis, ir siekti, kad patvirtintumėt mano kandidatūrą į Europos komisijos narius atsakingus už sveikatą ir maisto saugą. Visų pirma, norėčiau šiek tiek papasakoti apie save, kas aš esu, kokia mano patirtis ir kodėl galvoju, kad jūs galite pasitikėti manimi. Pirmuosius šešerius savo gyvenimo metus praleidau viename iš Stalino gulagų toli virš poliarnio rato Sibirė. Gimiau ten ištremtų Lietuvos valstybės tarnautojų šeimoje. Kaip mano tėvas, nuo savo jaunystės kovojau prieš sovietinę žmogaus teisų prieš spaudą. Vertinau teisybę, sažiningumą ir lygybę. Du kartus buvau sulaikytas ir tardomas KGB. Kovau už Lietuvos nepriklausomybę ir didžiuosi, kad esu vienas iš Lietuvos nepriklausomybės deklaracijos ir konstitucijos autorių. Man kova su totalitarniu režimu ir ekstremizmu yra labai svarbu Europos Sąjunga. Tai yra įsipareigojimas siekti Europos vertybių. Didžiuojasi integracijos pasiekimais taika, demokratija, socialiniu teisingumu, klėstėjimu. Man natūralu, e, kad e, socialinės demokratijos politinė filosofija man yra artima. Nesusvetimas Briuselėje. Vadovavau Lietuvos delegacijai į konventą dėl Europos ateities, kai vadovavo, kuriai vadovavo Žiskardės ten. Čiuliano Matu ir Jean-Luc Dehan mokė mane, kaip kurti kompromisą Europai. Gerai, esu gerai susipažinęs su e, daugeliu vadovų Europos Sąjungoje. Dabar lietuviškai. Gal profesija esu chirurgas. 23 metus mano darbas buvo gelbėti žmogaus gyvybę, rūpesti žmogumi, siekis duoti jam sveikesnį, saugesnį, geresnį gyvenimą yra mano pašaukimas ir aistra. Būtent dėl šių savybių šių metų gegužę aš buvau išrinktas Pasaulio sveikatos asamblėjos viceprezidentu. Mano kita aistra yra istorija. Aš ją studijavau Ir man jos teko labai daug. Nuo gulago iki paskirtojo komisaro yra labai nemažas kelias vienam trumpam gyvenimui. Žinoma, aš esu ir politikas. Didžiuojuosi, kad mano Vilniečiai rinkėjai šešis kartus Vilniuje mane rinko į Lietuvos parlamentą. Aš tarnavau žmonėms kaip parlamento vicepirmininkas, kaip ES reikalų ir socialinių reikalų komitetų pirmininkas ir vicepirmininkas ir kaip sveikatos ministras. Ir didžiuojasi tuo, kad mano nominavimui buvo pritarta didelė balsų dauguma Lietuvos parlamente. Honorable Members of Parliament. Allow me Dabar, gerbėmi Europos parlamento nariai, norėčiau tarti keletą žodžių apie pagrindinius politinius prioritetus, į kuriuos sutelsiu dėmesį per šios penkerius metus. Skatinti Europos ekonominį atsigavimą yra pagrindinis tikslas ir esu tikras, kad sveikatos ir maisto saugos politika gali iš esmės prisidėti prie to. Leiskite pradėti nuo sveikatos. Sveikata yra vienas iš pagrindinių socialinės rinkos ekonomikos elementų. Aš tikiu, kad mums reikia naujo paskato sveikatai Europai ir sveikatos finansavimas nėra tik išlaidos e, visuotinė prieiga laiku prie sveikatos priežiūros, prie vaistų yra investicijos į žmogišką kapitalą ir produktivumą. Mes turime vertinti plačiau nei sveikatos išlaidos ar nauda. Mes turime galvoti, kad žmogus, žmonių sveikata yra pagrindinė vertybė e, visuomeniai. Todėl aš ir remsiu pastangas apjungti valstybių narių darbą, investuojant į sveikatą ir E, gyvybių gelbėjimą. Kartu dirbdami mes galime padaryti daugiau, mes galime dirbti geriau, padėti žmonėms gyventi sveikiau. Pasistengsiu valstybėms narėms padėti gerinti jų sveikato sistemų tvarumą ir efektyvumą tam, kad būtų galima užtikrinti vienodą prieigą prie sveikatos priežos visiems piliečiams. Ir tuo tikslu aš kaupsiu e, patirtį apie sveikatos sistemų vertinimą. Labai svarbu užtikrinti visuotinę sveikatos priežiūrą, stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą, gerinti kokybę, saugą, skatinti e-sveikatą. Tai yra keli iš tų dalykų, dėl kurių aš dirbsiu. Mano prioritetai visuomenės sveikatos rytie yra skatinimas, prevencija ir apsauga visiems. Aš toliau ketinu stiprinti prevenciją kuo daugiau sveikatos sistemos sutelks dėmesį į prevenciją dabar, tuo mažiau joms reikės mokėti už gydimą po 15 ar 20 metų. Aš esu čia ne tam, kad pasakyčiau žmonėm, kad jie turi mesti rūkyti ar negerti. Aš esu čia tam, kad pasakyčiau, kiek geresnis gali būti gyvenimas be rūkimo, be piknaudžiavimo alkoholiu. Sveiko gyvenimo būdo skatinimas yra nepaprastai svarbus jei užsitarnausiu jūsų pasitikėjimą, aš padarysiu viską, kas bus mano jėgose, kad apsaugočiau piliečius nuo bet kokių sveikatos ar maisto krizių, kurios galėtų kilti. Užtikrinsiu, kad ES pasirengimo kritinėms situacijoms pajėgumai išliktų tikrai geros būklės, kad būtų galima greitai kovoti su tokia krize, kuri gali turėti poveikio sveikatai. Ir ebolos proveržis yra griežtas priminimas, kokį, kokią žalą gali padaryti užkrečiamos lygos. Čia mums reikia padėti tiems, kuriems tos pagalbos reikia, kur jie bebūtų. Mes taip pat turime padėti savo piliečiams, mes turime mažinti ato, sveikatos atotrukį Europoje. Mano darbe vadovausiuosi lygybės, sažiningumo, solidarumo vertybėmis. Aš tikiu sveikata visiems ir e, sveikat, vis, visi, kad dirbtų dėl sveikatos. Ir galiausiai aš galvoju, kad ES teisės aktai turi duoti rezultatų piliečiams. Ir aš stengsiuosi įgyveninti iki galo e, sveikatos priežiūros e, per sieną direktyvą. Aš manau, kad tikrai gali, galite manimi pasikliauti ir aš sieksiu, kad būtų visiškai įgyveninta ir perkelta taip pat ir tabato produktų direktyva. O toliau aš kalbėsiu lenkiškai. Europos Sąjunga turi tikrai gerai išplėtotą maisto saugos politiką, tačiau turime išlikti budrus ir pasirengę įvairioms krizėms. Mano prioritetas yra užtikrinti, kad Europos piliečiai ir toliau galėtų um, mėgauti saugiausių maistų pasaulyje. Mums reikia saugaus maisto tam, kad, sveika, kad piliečių sveikata būtų gera mūsų maisto saugos standartai yra taip pat ir pliusas Europos gamintojams, padedantis jiems konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Ir noriu įvertinti tas rytis, kur mes galėtumėm iš esmės supaprastinti mūsų maisto saugos taisyklės. Maisto sektorius yra vienas iš didžiausių Europos ekonomikos sektorių. Jis gali prisidėti prie darbo vietų sukūrimo, didesnio klėstėjimo, ypač mažoms vidutinėms įmonėms, kurios yra maisto sektoriaus stuburas. Mes taip pat turime žiūrėti į sveiko maisto klausimą. Tai yra vienas iš veiksnių, nuo kurių priklauso žmonių sveikata. Aš pasinaudosiu visomis progomis, kad išlaikyčiau ir tobulinčiau šią sistemą, aktyviai dirbdamas su visomis interesuotomis šalimis, nes visi turi galimybę suvaidinti savo vaidmenį nuo atskirų gamintojų, um, kurie veikia Europoje iki Europos teisės aktų lygio. Visiems bus nauda iš to. Pasaro laiko tarp istorija rodo, kaip greitai e, pasitikėjimas maistu gali būti e, pažeistas, jeigu yra sukčiavimo. Ir aš būsiu tikrai griežtas, užtikrindamas, kad būtų visos reikiamos priemonės, kurias galėtų apriboti sukčiavimo galimybės, kad būtų vienodos veikimo taisyklės visiems, kas dirba toje srityje. O dabar, gerbėmi parlamentarai, aš kalbėsiu vokiškai. Uh, Per pirmosius šešis savo kadencijos mėnesius aš peržiūrėsiu sprendimo prieimimo procesą dėl genetiškai modifikuotų organizmų, kaip yra numatyta išrinkto komisijos pirmininko Junkerio politinėse gairėse ir tęsiu diskusijas dėl GMO kultivavimo pasiūlymo. Aš rimtai įvertinsiu visus pasiūlymus, kurie yra svarstomi parlamente ir taryboje ir Ypač norėčiau paminėti e, priemonės dėl e, gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos ir oficialios kontrolės, e, kurių tikslas visų pirma galvosiu apie tai, kaip supaprastinti įstatymus ir užtikrinti geresnį reguliavimą. Ir pabaigai, aš tikrai dirbsiu atvirai ir skaidriai. Aš šešis kartus buvau išrinktas į nacionalinį parlamentą, taigi aš manau, kad Europos parlamentas yra pagrindinis partneris. Ir galiausiai aš noriu pasakyti, kad esu pasirengęs tarnauti žmonėms, nes tai yra pasirinkimas sprendimas, kurį padariau prieš 40 metų ir niekada dėl to nesigailėjau. Aš tikiu, kad jeigu užtarnausiu jūsų pasitikėjimą, tikrai dirbsiu piliečiams, su piliečiais, palaikydamas laudų dialogą su tiesiogiai išrinktais piliečių atstovais, tai yra jumis parlamento. Aš manau, kad mes galime priartinti Europą prie piliečių ir užtikrinti geresnę sveikatą Europoje, nes parlamento šūkis dabar bus kitaip. Taigi darykime tai.